finansų srityje pakanka. Ir ekonomistų, ir finansų ekspertų 62 procentai tą sritį studijuojančių moterų yra, e, žmonių yra moterys. Finansinėme sektorėje, bankuose, jų valdybose trūksta įvairovės. Reikia labiau subalansuoto atstovavimo ir sprendimų prieimimo. Krizės metu paaiškėjo, kad vyrai yra labiau linkę priimti rizikingų sprendimų. Čia ne aš išsigalvoju. Tai patvirtina faktai ir duomenys surinkti iš įvairiausių institucijų. Štai kodėl valdybose reikalinga pusiausvyra ir pasvertas dar a, e, sprendimų prieimimas. Mums reikia kartu dirbti ir atlikti tam tikrus darbus, kurie užtikrintų sąžiningą konkurenciją ir sąžiningą moterų atstovavimą. Dėl to ir yra direktyva dėl moterų valdybose. Ten pasakyta, kad atranka turėtų būti vykdoma pagal patirtį, profesinius sugebėjimus, įgūdžius, kvalifikaciją ir prioritetas turėtų būti skir skiriamas tai lyčiai, kuri yra nepakankamai reprezentuojama. Manau, kad tai sąžininga. Ir tie procesai teisingi. Turime juos labiau skatinti. Aš komisijos narė šioje srityje dirbu jau penktus metus. Prisiklausiau įvairiausių gandų ir melų. Pavyzdžiui, vienas iš mitų. Mes skirtingi. Na taip, tam tikrą prasme mes esame skirtingi kaip individai, tačiau mums turėtų būti atstovaujama vienodai. E, aš turiu patyrusi, ką reiškia gyventi režimo valstybėje, autoritarnėje valstybėje. Ir todėl neligybė man tiesiog kelia alergiją. Antrasis mitas tai kvotos, kurias nustato, kurias nustato direktyva. Kartais girdžiu tokius pareiškimus, kad e, vien dėl kvotų moteris pakeis nepaprastai gerą specialistą vyrą. Bet tai netiesa. Supraskite mane teisingai. Aš visat pasisakau už sąžiningą konkurenciją. Prisiminkime finansų krizę. Buvo jokaujama, jeigu būtų buvęs bankas Lehman Sisters, tai <laughs> krizės nė nebūtų įvykę. Deja, tas bankas vadinosi Lehman Brothers. Toliau, man tenka kasdien susitikti su stažuotojais, asistentais, jaunimu, jaunomis merginomis. Jos nesibaimina diskriminavimo, jos ryštingai žengia į priekį. Ir mes turime skatinti jas, padėti joms, ugdyti jų pasitikėjimą, nes menkas pasitikėjimas savo jėgomis įvairių tyrimų duomenimis yra ko gero pagrindinė kliūtis verštis į aukštus postus, nes jos tarsi bijo. Toliau. Sošniers, kolega, siaubingų dalykų jis čia prikalbėjo, aš nesutinku vakar dalyvavau diskusijose apie žuvų apsaugą, gyvūnų apsaugą. Išgirdau štai ką. Žuvys negali balsuoti, netu, <laughs> neturi balsavimo teisų, nemoka mokesčių, todėl nenusipelno, nenusipelno mūsų apsaugos. Tai čia šiandien girdėjome irgi panašių pareiškimų. Dėkoju poniai komisijos nariai Jūrovai ir diskusijas užbaigs e, tarybos atstovė ponė Čijot. Gerbiami nariai, ponios ir ponai, pabaigai norėčiau patikinti Jūs dar kartą, kad kai kalbama apie paskirimus finansinės institucijas, taryba pasiryžusi siekti lyčių pusiausviros, bet tuo pat metu laikytis ES teisės. Aš taip pat tikiuosi, kad aš paaiškinau tarybos vaidmenį šiuose procesuose. Dar kartą ačiū Jums uždėmesį. Dėkoju. Poniai Čijot. Penki pakeitimai pateikti, diskusijos baigtos, ketvirtadienį bus balsuojama. Trumpa pertrauka. Ministrė pirmininkė, ačiū, kad atvykote pas mus. Pone komisijos pirmininkė, mėly draugai. E, mums svarbu yra, kad tai, kad padiskutuosime su Slovakijos ministru pirmininku apie ES ateitį. Europos parlamentas, ponia Pelegrini, yra demokratijos širdis. E, po komisijos e, pozicijų išsakymo, po Prancūzijos Respublikos pozicijų išsakymų norėtume visų valstybių narių nuomonę žinoti apie mūsų ateitį. Tai yra atvira diskusija. Kaip žinote, mums ateičiai svarbu stiprinti Europos parlamento pozicijas. Kai dėl turinio migracija yra labai svarbus klausimas, Europos parlamentas patvirtino Dublino taisyklių reformą. Mes norime, kad dabar taryba priimtų sprendimą, bet tuo pat metu mes norime daugiau dirbti Afrikos e, atžvilgių, investuoti daugiau lėšų Afrikoje. Tai yra svarbus dalykai. Kitas svarbus dalykas yra socialinė politika. Mes norime daugiau dirbti mažinant jaunimo nedarbą, kad E, tai būtų daroma realiosios ekonomikos labui. Tuo pat metu turime kovoti su klimato kaita, klimato kaita, tai taip pat yra labai svarbi Europos parlamento darbo sritis. ES ateitis šiais sudėtingais momentais e, yra svarbi. Šiandien Europos parlamentas balsuos dėl politikos Kinijos atžvilgių, tai taip pat yra svarbu. Yra taip pat kitų svarbių klausimų mūsų darbo tvarkėje, artėjant Europos e, rinkimams. Brexitas yra vienas iš tokių klausimų. E, vienas iš svarbesnių klausimų vakar čia lankėsi ponė May. Ir šiuo metu mums svarbu sužinoti taip pat, kokia yra Slovakijos pozicija šiais klausimais. Ačiū, kad atvykote, ponė ministrė pirmininkė, dabar jums žodis vi prego di registrarvi per eh, il catch the eye. Taip pat eh, raginu visus eh, užsiregistruoti spontaniškiams pasisakymams. Elektroninė sistema tam yra įjungta. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, vicepirmininkė, svarb, gerbiami politinių frakcijų vadovai, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje apie Europos ateitį. Man didelė garbė ir privilegija šiandien stovėti čia, nes šis, šie demokratiniai namai atstovauja visus Europos piliečius. Europos istorija lėmė norai siekti idealų ir kurti geresnę ateitį. E, tai būtent buvo ir ES gimimo ištakose prieš 60 metų. Tai pradėjo ir demokratinius pokyčius prieš 60 metų Čekoslovakijoje. Mes e, siekiame taikos, klestėjimo, vienybės idealo. ES projektas atnešė į Europą taikai. E, jis užtikrina stabilumą, laisvę ir klestėjimą. Jis atnešė sėkmę netgi mažesniems šalėms, tokiems kaip Slovakija. Ponios ir ponai, Slovakijos vaidmuo siekiant pažangos Europoje prasidėjo 1999 metais. Tai lėmė e, laisvės demokratijos, žmogaus teisų, technologinės pažangos siekiai. Įstodami į ES ir NATO prieš 15 metų, mes grįžome ten, kur priklausome visada, tai yra e, į e, vakarų Europos ir transatlantinę vertybių sistemą. E, po to sekusi Slovakijos istorija buvo sėkmės pavyzdys. Nepaisant to, mūsų kelias nebuvo visą laiką lengvas ir paprastas teko susidurti ir su ekonominiais e, sunkumais, transformacijos sunkumais. Turėjome kovoti su dideliu nedarbu, restruktūrizuoti bankų e, sistemą, reformuoti ekonomiką. Mes sukūrėme e, demokratinės institucijas suverenioje Slovakijos valstybėje. Nugalėjome demokratinių krizių laikotarpius ir atlaikėme, atitikome šūkių keliančius stojimo kriterijus į ES ir NATO. Netgi e, klaus, periodas nuo 4 iki 13 metų buvo klasikinis e, laimėjimų pavyzdys. E, perspektyva būti ES nare naujoms valstybėms užtikrino perspektyvas senosioms valstybėms narėms užtikrino vienos rinkos kūrimą. Šiandien Slovakija yra visateisė Europos šeimos narė. Mes esame tarptų valstybių narių, kurios pasižymi dideliu pa, pa, augimu, mes dalyvavome eurozonoje, nedarbas yra nedidelis ir iš emigrantų šalies tapome šalimi, kurioje registruojama daugiau atvykstančiųjų negu išvykstančiųjų. Bendra atmosfera šalyje taip pat pasikeitė. Mūsų piliečiai naudojasi daugiau laisvių, jie yra turtingesni, bet taip pat jie daugiau reikalauja ir iš jų politinių atstovų. Mes pasinaudojame šio potencialu tam, kad modernizuotume mūsų šalį. Slovakija egzistuoja tvirta pilietinė visuomenė, užtikrinama didelė žiniasklaidos laisvė. Mes suprantame, kad yra sričių, kur turime nuveikti daugiau, būtent švietimo sistemoje, mokslinio tyrimų, naujovių potencialą išnaudojame, valstybės administracijos e, veikimo tvarkime, mažinant, kovojant su korupcija. Slovakija visgi gali tapti ir įkvėpimo šaltiniu ES, nes jeigu yra noro, iššūkius ir kliūtis galima sėkmingai nugalėti. E, Milan Rasas Apšefanik, e, didis e, Slovakas ir diplomatas, vienas iš Slovakijos Respublikos steigėjų, 1918 metais, kad be žmonių ryšto nėra nieko turint žmonių ryštą nėra nieko, ko nebūtų galima e, pasiekti. Jo žodžiai buvo mums gairės stojant į Europos Sąjungą tuo metu, kai reikėjo užbaigti labai daug darbų. E, e, procesas, prisijungiant prie Šengeno zonos ar Eurozonos, buvo sudėtingas, bet mes nes, niekada nesigalėjome mūsų integracijos siekių. Mes manome, kad vieninga Europa yra natūrali aplinka mūsų egzistavimui ir aš esu įstikinęs, kad mums alternatyvų nėra. Tai buvo akivaizdu, akivaizdžiai pademonstruota ir Slovakijai e, pirmininkaujant Europos Sąjungai. Bratislavos vadovo susitikimas aišku signalą pas, pasiuntė apie uh, Europos vienybę tuo metu, kai šoką e, sukėlė Jungtinės karalystės referendumas. Bet uh, Slovakija ir visa Europa nėra apsaugotos nuo išpolių prieš e, Europos vertybės iki galo. Tai yra labai svarbi sritis, kaip ir e, žodžio laisvė. Be kokie išpoliai prieš žurnalistus sukelia visuomenės pasipiktinimą, kaip matėme ir Slovakijoje. Tai yra didelis brandos, demokratijos brandos ir mūsų piliečių brandos ženklas. Jau praėjo metai ir kelios savaitės nuo Jano Kučiako žurnalisto nužudimo ir jo partnerės nužudimo. Šis dviguba žmogžudystė sukrėtė e, mūsų visuomenę, taip pat ir politinius sluoksnius. Mūsų tikslas yra vienas ir bendras, o tai yra surasti nusikaltėlius ir juos nubausti. Stovėdamas čia norėčiau padėkoti Europos parlamentui skaitant teisės viršinybės stebėsenos grupę už e, tą pagarbą ir bendradarbiavimą, kurios sulaukėme iki šiol, nors ir sulaukėme ir kritikos kartais, bet aš noriu padėkoti už pagalbą tyrimuose, dėl ko buvo galima rasti ir areštuoti keletą įtariamųjų. Dabar jie laukia teismo. Šiandien Slovakijos vardu galiu patvirtinti, kad šiais sudėtingais laikais mes ir toliau ketiname likti labiausiai integruotų šalių grupėje. Mes esame pasirengę prisimti mūsų e, atsakomybės dalį, siekiant toliau gyvendinti integracijos projektą ir laikytis vertybių, kuriant mūsų ateitį. Rinkimai Slovakijoje yra, e, vyks, negrei, vyks gana greitai ir aš tikiu, kad Slovakijos piliečiai įrodys savo brandą, išrinkdami kandidatus su tikra proeuropietiška orientacija. Ir Aš manau, kad e, mano partija, Socialdemokratų partija, negali pasiūlyti e, labiau demokratiško kandidato kaip ir europieško kandidato kaip Mario Šefčiovičius ir tai pasiūsti signalą Europos šalims ir visam pasauliui. Ponios ir ponai, e, Slovakijos sėkmės istorija tam tikrų mastų yra apibriešta to, iš kur ateiname. Vidurio Europa yra natūrali aplinka Slovakijai, remiantis mūsų istorija, geografija ir kultūra. Kaip ten bebūtų, pradinis politinis bendradarbiavimas yra Europos e, sėkmės priežastis. Prancūzų, Vokietijos bendradarbiavimas, Veimaras, Beneliuksas, Baltijos šalis ar Višegrado grupė teikia naujas iniciatyvas ir idėjas, e, kurios gali E, kelti grėsmių e, Europos Sąjungai. Slovakija šiuo metu pirmininkauja Višegrado grupiai. Mūsų tikslas yra e, stiprinti pozityvę darbo tvarkę Europos Sąjungos stiprinimą Lavui. Žinoma, mes suprantame, kad yra nuomonių skirtumų, galime vieni kitus kritikuoti, yra tam tikrų nesusipratimų, bet šiais sudėtingais laikais mes turime išlaikyti visus šalia prie vieno stalo ir turime visus ginčius spręsti dialogo būdu. ES yra stiprios vizijos rezultatas, e, kelių kartų pastangų rezultatas. Mes privalome e, ją ginti, ypač dabar, kai Europa, vakarų demokratijos, sutarė su dramatiškais pokyčiais. Mus e, supa iššūkiai iš visų pusių. Tiek iš vidaus, tiek ir iš Europos išorės. Matome, kad didėja Rusijos ir Kinijos siekiai O tam reikia vieningo ir stipraus ES atsako. Matome, kad klimato kaita gali turėti nenuspėjimų ekonominių, politinių ir visuomeninių e, poveikių mūsų gyvenimui. Matome, kokia vyksta technologinė revoliucija. Tokia Europa, kokią mes pažįstame, išgyvens tik tuo met, jeigu liks technologinio progreso ir inovacijų pirmaujančių gretose. Ir tam mūsų vyriausybės turi tapti pirmaujančiamis vyriausybės. Nes taip pat e, turime iššūkių ir Europos viduje. Didėjantys socialiniai skirtumai e, panaikino buvusius socialinius kontraktus, e, surėmė su visuomenės senėjimo, regioniniai ekonominiai skirtumai taip pat neprisideda prie vienybės jausmo plitimo. Daugeliu žmonių atrodo, kad jie yra palikti nuo šalyje. Ir Šiame kontekste nestebina tai, kad masinė emigracija iš išorės šalių sukelia naujų įtampų ir konfliktų. Mes pamiršome kalbėti savo piliečiams apie Europą, apie demokratiją, apie mūsų ateities planus. Kai jie negirdė atsakymų iš mūsų lūpų, jie ieško tų atsakymų kitur. Komunikacijos trūkumas gali e, būti tinkama e, erdvė neteisingoms e, žinioms ir taip toliau. Vienas iš rezultatų yra Britijos, Brita, Britanijos referendumas 16 metais. Izolacionizmas, protekcionizmas ir nacionalizmas nėra tinkamas sprendimas. Mūsų atsakymas neturi būti susiskaldimas į mažas nacionalinės valstybės, kurios turi ribotos išteklius, o didesnė ES vienybė ir jos pasaulinė gale. Ponios ir ponai, kaip jau padarė tai mano kolegos iš 17 šalių, aš norėčiau būti drasus ir ryštingas, pristatydamas mūsų bendros ateities viziją. Patrauklios sąjungos vizija, sąjungos, kurią pasitikėtų piliečiai ir ją remtų. Tai vis dar tinkamas yra signalas iš Bratislavos vadovų susitikimo. Visų pirma, vieninga sąjunga, klestinti ir saugi sąjunga. Antra, sąjunga, kuri būtų svarbi visame pasaulyje. Sąjunga, kuri būtų sąžininga savo piliečių atžvilgių ir sąjunga, kuri rūpintųsi savo ateitimi. Tačiau mes turime rasti bendrą kelią, kad pasiektume tų idealų įgyvendinimo. Taigi klausimas yra, kaip ten nueiti. Pirmiausia, turime būti vieningi. Vienybė buvo vienas dažniausiai naudojimų žodžių e, tarp mano kolegų, kurie čia jau kalbėjo ir jie yra visiškai teisūs. Be vienybės tarp valstybių narių mes tapsime kitų sprendimų objektai. Nebūsime patiki, ne, neveiksime sėkmingai, jeigu nenugalėsime e, likusio dar e, vakarų ir rytų susiskaldimo elementų. Turime atsikratyti stereotipų, e, kuriais vertiname savo skirtumus. Čia norėčiau priminti e, didžiai gerbiamą Slovakijos politikos Milano Hodžą žodžius. Jis buvo Slovakijos, Čekoslovakijos ministras pirmininkas 35-38 metais. O 1942 metais jis parašė, Europos saugumas negali būti sukurtas vien tik vakaruose. Tam reikia taip pat ir vidurio Europos. O bendrai demokratiniai idealai ir institucijai iš abiejų regionų suteikia vilties ateičiai. Aš manau, kad nepaisant skirtumų ir geografinių ribų, turime bendrą interesą. Turime komunikuoti, bandyti suprasti vieni kitus ir galbūt žengti papildomą žingsnį iš abiejų pusių. Yra daug pozityvių E, pavyzdžių, kuomet e, tie skirtumai būna nugalimi. Paminėsiu du svarbiausius pavyzdžius. Darbuotojų komandiravimo direktyva ar dvigubamos maisto kokybės klausimai. Kita vertus yra viena problema, dėl kurios nepakankamai šnekamės, tai yra migracija. Turime rasti sprendimą, kuris veiktų visiems. Migracija turi būti valdoma, ir migracija turi tarnauti Europos interesams. Tačiau negalime pasiekti politinės vienybės, neužtikrindami atitinkamos socialinės ekonominės konvergencijos ir sanglaudos Europos Sąjungoje. Kitaip sakant, klėstėjimą turime panaudoti visų naudai. Turime sušvelninti neigiamas globalizacijos pasiekmes ir užkirsti kelią įmonių mokesčių vengimui. Turime priversti jas nuosekliai mokėti mokesčius tose šalise, kur jos uždirba pelną. Turime kovoti su nelgybė e, visuomenėje ir perskirstyti turtą e, veiksmingiau. Europos minimalių atlyginimų e, nustatymas būtų vienas iš būdų sukurti socialinį solidarumą. Mano vyriausybė yra pasiryžusi siekti Europos socialinio ramščio įgyvendinimo. Jis turėtų steigti stiprią socialinę dimensiją Europos e, ateityje. Slovakija pasisako už sąžiningą darbo judumą, kuris leistų mūsų piliečiams ir bendrovėms pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais. Ir todėl mes džiaugiamės sustarimu sukurti Europos darbo instituciją ir mes jau esame paskelbę apie savo ketinimus e, ją steigti mūsų sostinėje. Antra, mes turime svarbus pasauliniu mastu. Turime turėti ES, kuri vaidintų svarbų pasaulinį vaidmenį, taip atspindint jos ekonominę galę. Turime imtis veiksmų suvienyti mūsų pajėgas ir didinti pajėgumo kūrimą gynybos rytyje. Todėl Slovakija remia nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą saugumo ir e, gynybos srityje, taip pat užtikrinant papildomumą tarp ES ir NATO. Svarbiai pasauliniu mastu reiškia, kad turime e, vykdyti savo ilgalaikius įsipareigojimus. Mes nesame išimtinis klubas. Turime, norime būti įtraukianti viso bendruomenė, atvira visiems, kurie vykdo tink, atitinkamus kriterijus, netgi e, tiems, kurie kažkada išstojo. Tai yra mūsų strateginis interesas, nes kitaip tą vakumą aplink mus užpildys kiti tuo pat metu mes esam, turime būti pasaulinės reikšmės. Tai reiškia, kad turime turėti ženklę ekonominę galę, pa, paremtą stiprią valiutą ir e, sąžiningą, bet laisvą tarptautinę prekybą. Europa turi būti čempionė šioje srityje. Trečia, turime būti sąžiningi savo piliečių atžvilgiu. Negalime jiems žadėti gyvenimo be problemų, be sunkaus darbo ir iššūkių. E, Europa neturi stebuklingos lasdelės, kad išspręstų visas problemas, bet galime pasiūlyti piliečiams patikimą mūsų ateities viziją ir tą viziją paversti apčiopiamais darbais. Turime piliečius ir visų pirma jaunimą pirmiausia pajusti tą nusaibės jausmą, kad ES nėra kažkoks tai fiksinis tolimas Bruselis. Mes esame Europos Sąjunga. Turime pasipriešinti tiems, kurie mums e, sako, viskas yra kitaip. Ignoruoti ir juoktis iš jų nėra sprendimas. Turime mesti iššūkį jiems, pateikdami faktus. ES dabar yra didelė ir stipri bendruomenė. Ji mums suteikia kolektyvinę tapatybę, nes e, kažkas yra ES, kas yra ir asmeniško, bet tai netima iš mūsų nacionalinio ar asmeninio tapatumo. Mūsų vienybė turi, turi būti vertybių vienybė, užtikrinant ir įvairovę e, nacionalinių, regioninių ir vietos kultūrų puoselėjimą. Na ir pagaliau ketvirtą, mes turime rūpintis ateitimi. Netrukus rengiantis Europos rinkimams, jūs Europos politinės partijos turėsite galimybę pristatyti naują realistinę sąjungos viziją. Diskusija apie Europą yra gyva ir intensyvi daugeliu lygmenių - politinių, pilietinių, nacionalinių, regioninių. Aš noriu padėkoti prezidentui Makronui, kuris ženkliai paskatino šias diskusijas pristatydamas savo Europos viziją ir aš dėl daug ko sutinku su juo. Negalime užsidaryti status quo pastuose ir e, nusileisti. Turime atnaujinti sąjungą. Mes, lyderiai, turime ieškoti ir rasti bendrą kelią ir priemonės, kuriais pasitikėtų piliečiai ir kuriuos jie remtų. Nes mums reikia laisvės, pažangos ir apsaugos Europos Sąjungoje. Turime rasti būdą, kaip apsaugoti keturias laisvės, kurios yra Europos Sąjungoje sąjungos integracijos širdis. Mums reikia visos ES e, e, diskusijų, kokie turėtų būti mūsų siekiai iki amžiaus vidurio. ES turės, aišku, smarkiai transformuotis, kad pavirstų neutrali klimato atžvilgių ekonomika. Mums reikia to pereimo, kuris būtų socialiai teisingas pliečių atžvilgių ir sąžiningas verslo atžvilgių. Svarbus klausimas plėtojant Europos e, ekonomiką ateityje yra skaitmeninimas ir automatizavimas. Viena vertus, nerima kelia tai, kad žmonėms nebeliks pakankamai darbo vietų, nes juos pakeis robotai. Kita vertus, e, nuogastavimą kelia ir dėl to, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų rinkoje. Tačiau ateityje mums reikės dar daugiau kvalifikuotų žmonių. Geriausiai tai rodo tai, kad šalise, kur yra daugiausia robotų kiekvienai darbo vietai, tai yra Vokietija, Pietų Koreja, Singapūras, turi mažiausią nedarbo lygį. Šiuo metu yra apie 151 robotas 10, 10 tūkstančių darbo vietų Slovakijoje. Tai yra daugiau negu Europos vidurkis ir aukščiausias lygmuo vidurio ir rytų Europoje. Ir neturėtume bijoti technologijų pokyčių. Tiesiog turime priimti protingą ir e, išmaningą politiką. Jeigu nori būti sąžiningas, tai kalbėdami apie savo siekius ateityje turime turėti tinkamas priemonės, kaip pavyzdžiui daugmetė finansinė programa. Dabartinis ES biudžetas tai sudaro 1 procentą bendrų nacionalinių pajamų. Kalbėdami apie naujus iššūkius, neturėjome pamiršti sanglaudos politikos. Raginime ją sumažinti per kitą daugmetę finansą programą reiškia nesupratimą tos anglodos politikos. Būtent ji padeda pasiekti ir skurdžius regionus, konverguoti ir prisidėti prie ekonomikos augimo, netgi, netgi sunkiais ekonomikai laikais. Aš paminėjau, kad turime kalbėti apie mūsų ateitį. Tad e, pasakykite man, prašau, kaip kalbėti apie naują daugiametę finansą programą be aiškios vizijos dėl ES ateities. Aš nemanau, kad tai yra tinkamas požiūris, kad pirmiausia turime pažiūrėti, koks bus biudžetas, o po to spręsti, kam kiek iš to biudžeto mokėti. Manau, kad pirmiausia turime nuspręsti priešingai. Reikia suprasti, ko norime, ką norime turėti po penkerių, septynių, dešimties metų, kas yra mūsų prioritetai, o po to spręsti, kokio dydžio ir koks biudžetas reikalingas tiems prioritetams įgyvendinti. Tas požiūris man patinka labiau negu kaip, kad yra dabar. Ir kai kalbu apie naujas technologijas, tai turime atvirai pasakyti. Ir aš nekalbu čia apie Europos parlamentą, bet apskritai Europos lygmenių turime pasakyti, kad nesugebame suspėti su pokyčiais šioje srityje. Mes visada atsiliekame. Susidurime su skaitmininė revoliucija, bet nesugebame įvykdyti revoliucijos reguliavimo srityje. Visada atsiliekame, bandome reguliuoti tai, kas, ką žmonės jau naudėja, naudoja. Ir kartais toks reguliavimas yra perteklinis ir tuomet verkiame, kodėl mes nepasakėme tokio ligmens kaip JAV ar Azija, kur e, aplinka naujovėms plečiasi, o mes esame susiskaldę į 27 ir 28 reguliavimo zonas. Taigi mums reikia kurti lankščią reguliavimo sistemą, o nereguliuoti kiekvieną paprastą dalyką, kuris atsiranda mūsų gyvenimas. gyvenime. Tai nėra skaitinės ateities klausimas. Reikia pagrindinių taisyklių, lankščios sistemos, nes mes, politikai, dažnai nepakankamai greitai sugebame veikti. Ir todėl aš paminėsime e, pramonę nuliui. Mes turime e, versti savo vyriausybės siekti to 4.0 pramonės, nes kai kurios vyriausybės e, kalba apie trys, trečios versijos e, pramonės politiką, bet mums reikia ketvirtos versijos. Ponios ir ponai, Europos rinkimai artėja greitai ir mes turime mobilizuoti savo jėgas, kovoti su neteisingomis, netikromis žiniomis, hybridinėmis grėsmėmis, kibernetinė propaganda. Turime priversti žmonės suprasti, koks svarbus šis momentas, koks, kokia svarbi ES jiems yra kasdienė gyvendime, kad jie suprastų, jog rinkimai yra svarbu. Tai yra vienintelė galimybė ES nukreipti tam tikram, tikrą kryptimį ir kiti neturėtų už juos kalbėti. Mūsų laukia daug darbo. Ir baigdamas savo pasisakymą norėčiau pacituoti vieno iš Europos integravimo tėvų žodžius, Žano Monės žodžius. Žmonės priima pokyčius tik tada, kai, tai, kai jie susiduria su būtinybė, o pripažįsta tą būtinybę tik tada, kai juos pasiekia krize. Turime būti drąsus, ir ryštingi. Turime siekti pokyčių, kad e, sąjunga būtų patraukli visiems, kad tai būtų sąjunga, kuri sugeba mokytis iš savo praeities klaidų, kad pasirengtų ateičiai. Dar kartą <clears throat> pasakysiu, kad mums reikia e, vizijos, patrauklios sąjungos vizijos, kurią pasitikėtų e, piliečiai ir kurią jie remtų. Ačiū. Ačiū premjerė už kalbą. Toliau kalbės Jean-Claude Juncker, Europos komisijos pirmininkas. Labadiena, pirmininkė, premjerė, gerbiamas Peterį. Noriu patikėti Jums paslapti. Šią naktį e, prastai mėgojau e, bet e, vis tiek sapnavau Slovakiją ir Bratislavą, nes e, vakar dėrėjomės su pone Mei ir galvojau apie Bratislavos vadovų susitikimą 16 metų gruodžio mėnesį. Praėjus dviems mėnesiams po to, kai Britanijos žmonės nusprendė išeiti iš ES. Jūsų e, vyriausybė, kurios vis dar esate vadovas ir jos nuspelnote pagirimų dėl to. Taigi, Slovakijos vyriausybės vadovų sutikėme e, supra, sutiko, kad e, liks 27 šalis, nes Slovakijos vyriausybė, kaip ir mes visi, mano, kad breksitas yra praeitis ir turime dabar e, ruoštis ES ateičiai. Ta mes pradėjome siekti Bratislavoje patvirtinami Bratislavos kelio gairės. Aš dažnai galvoju apie pasakmes Europai, apie šią. Nes e, netrukus po savo pasisakymą apie Europos būklę, na, paskutinį kartą 27 e, valstybių narių ministrai e, pritarė mano žodžiams. Tai anksčiau man nebuvo įvykę bet e, taip vyko tada, nes Bratislavoje mums e, pavyko pademonstruoti drąsą ir ryštą ir pradėti kalbėti apie Europos ateitį. Nors ir e, įvyko, buvo įvykęs tas uh, Britanijos sprendimas. Praėjusią naktį mes su Britanijos e, ministra pirmininkė e, tarėmės dėl dar atitinkamų papildomų e, breksito sąlygų ir aš manau, kad tai yra antras šansas, bet trečiojo nebus. Todėl aš norėčiau, kad šiandien Britanijos parlamento nariai patvirtintų sustarimą tarp Britanijos ir ES pagal tą sutartą tekstą. E, ir aš Jums, Peterį, norėčiau padėkoti komisijos vardu už visą Slovakijos vyriausybės paramą mums. Aš e, ypač čia turiu galvoje Slovakijos pastangas e, siekiant atnaujinti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Tai yra labai svarbus žingsnis. Ir tą patį galima pasakyti ir dėl darbo institucijos sukūrimo. Aš norėčiau skirti porą žodžių e, mūsų darbuotojams, nes e, žinome, kad jūsų šalis nori, kad ta agentūra būtų įsteigta pas jūs. E, tokių yra, aišku, dabar daugiau negu iš pra... tų šalių, kurios iš pradžių pasisakė už tokios institucijos sukūrimą. Aš e, taip pat e, norėčiau pasižiaugti, kad jūs remiate Europos socialinį rems... rem... remstį. Ne vienas ministras pirmininkas yra čia pasakęs apie tai ir čia, ir taryboje. Ir uh, Mums e, daug padėjo Slovakijos vyriausybė tam, kad įtvirtintume socialinį ramstį e, e, vadovų Europos taryboje, Europos Sąjungos taryboje Göteborge. Ir taip pat kalbame apie minimaliaus atlyginimą nustatymą viso Europos Sąjungoje. Tai nėra šios savaitės idėja. Ši idėja minima jau visą šios komisijos kadencijos laikotarpį. Ir aš manau, kad turime eiti greitai į priekį, kuriant tai, gyvendant tai, e, gyvendant minimalių pajamų sistemą Europos Sąjungoje. Jūs kalbėjote apie e, dokumentą finansinę programą ir jūs sakėte, kad pirmiausia reikia sustarti dėl na, politikos prioritėtų, o po to dėl uh, tos politikos finansavimo priemonių. Uh, Tai yra būtent tai, ką sako ir komisija. Mūsų nuomonė atitinka jūsų išsakytų žodžius. Ir jūs sakote, negalime pamiršti būtinybės išsaugoti sanglaudos politiką. Aš esu didelis e, sanglaudos politikos rėmėjas, bet jeigu mes sutarsime dėl politikos, tuomet reikės atsižvelgti, kaip jūs minėjote, kal, reikės kalbėti apie inovacijų, modernizacijos politiką, skaitinę politiką, gynybos Europą. Mes dėl to apsisprendę esame. Ir jeigu mes, e, mes e, dar įtrauksime čia sanglaudos politiką, žemės ūkio politiką, tai mūsų biudžetas e, pasiekime biudžeto, kuris sudarytų 1,41 procento, bet e, tokio biudžeto pasiekti bus sunku. Taigi Slovakija pirminkauja Višegrado grupiai. Aš norėčiau, kad e, pasinaudotume šią progą ir užbaigtumėte tas nenaudingas diskusijas, kurios vyksta tarp rytų ar centro e, Europinių, Europos šalių ir vakarų Europos šalių. E, Europa turi kvepuoti dviem plaučiais ir reikia daryti viską, kad abu šie plaučiai nebūtų saistomi tų pačių e, ribų. Mes visi turime prisidėti. Ir ne tik komisija, parlamentas ar kelios vyriausybės yra atsakingos už tą susipriešinimą, kuris yra nenaudingas. Ir norėtume, kad jūs, pirmininkaudami Višegrado grupiai, padėtumėte užbaigti šios konfliktus. E, jūs mums pristatėte Slovakiją e, kitiems kurie yra vakaruose. Mums Slovakija nėra neutrali šalis. Man buvo 13 metų tuo metu, kai vyko Prahos pavasaris. E, taip pat ir e, buvo ir pra, Bratislavos pavasaris. Ir mes e, tikrai turime daug dėmesio skirti šiai šaliai. Turime skirti uh, savo nuoščiausius jausmus ir e, viltis šešaliai. Taigi aš tikiuosi, kad Slovakai negalvoja, kad likusiai Europos šalis nemėgsta Slovakijos. Greičiau priešingai. Ir aš norėčiau, kad Slovakija jaustų daugiau meilės ir Europos Sąjungai e, yra daug istorinių įvykių, kurie yra nedaug žinom, žinomi. Česlovakijos vyriausybė, pavyzdžiui, tremtyje buvo parengusi projektą Europoje, kurį jie vadino projektu Europos Sąjungoje. Ir šiame mažai žinomame dokumente galime rasti vieną frazę, kuri mane visada sujaudina. Vidurio Europos šalis būtent rašė, kad Mes norėtume, kad vakarų Europos šalis prisijungtų prie mūsų, kuriant e, Europos Sąjungą. Tai buvo parašiusi tremtyje dirbanti Slovaki, Česlovakijos vyriausybė. E, jie būtent pateikė tą viziją. Ir kadangi e, iš pradžių tą taiką naudojosi Vakarų sąjunga, mes turime e, daugiausia dirbti siekdami mūsų išskeltų tikslų. Ačiū, Žanklodai. Dabar steiksime žodį pasisakymas politinių frakcijų. Vardu pirmiausia, ponas Gonzalės Pons, EPP frakcija. Ačiū, ponė Jungeriu, už tokius žodžius. Dėkuoju ministrui pirmininkui. Sveikiname jį čia. Ačiū, kad jis pasidalino Europos viziją. EPP frakcijos vardu dėkojame už jo kalbos toną ir parinktus žodžius. Dėkojame, kad paminėjo Janą Kuseką ir jo porą, jų nužudimą. Spaudos laisvė yra demokratijos pagrindas. Žurnalisto nužudimas turi įtakos visai demokratijai. Maltoje niekas neprisėmė atsakomybės už Dafne Karuaną mirti. Labai dėl to gaila. Slovakijoje Robert Fiko atsistatydino, bet daugiau nelabai kas ir buvo padaryta tyrimas taip ir nebaigiamas. Kodėl? Kas neleidžia tyrimą atlikti iki galo? Be to, mums kelia didelį nerimą kai kurių jūsų koalicijos narių ar kandidatų prezidentus e, kalba. Jie skleidžia neapykantą žurnalistams. Ką jūs žadate daryti? Ar tikrai esate įsipareigojęs kovoti prieš ekstremizmą ir neapykantos uh, E, kalbas, kurios girdimos aplinkijus. Laikai ES sunkus, nežinoma, kur mus nuves Brexitas, transatlantiniai ryšiai irgi kvestionuojami, Rusija nori, kad mums nepasisektų, nori mūsų skaidyti. Išgyvename beprecedentinę e, migracijos krizę nuo antro pasaulinio karo. Valstybės narės vienos jų neišspręs visų šių problemų. Būtent todėl mums reikia būti dar vieningesniems. Tačiau tokiamis aplinkybėmis jūsų vyriausybė atrodo, kad renkasi visiškai kitą kelią. Jūs kalbate vienaip čia, bet savo šalyje elgėtės visai kitaip. Kokia iš tiesų yra jūsų pozicija? ta, kurią išdėstėte šiandien, ar jūsų vyriausybės pozicija? Ar jūs pasiryžęs kovoti už didesnį Europos integraciją? Ar jūs dirbsite stiprinamas narystę NATO ir ES? Yra klausimų, kurie ne tik tai mums nepaaiškėjo, bet net atrodo, kad iš jūsų pasisakymo matome dar ir prieštaravimą lyginant su jūsų politika. Mes EPP esame tikri, kad Europą reikia kurti nuo pagrindų, nuo ne iš elitizmo pozicijos, bet nuo paprastų žmonių. Koks, kokia prasme iš kalbų, jeigu jūsų šalyje žemės ūkis yra prašiausiai vai, valdomas? Reikia ambicingų pasiūlymų, griežtumo, drąsos. Bet negalima nacionalinę politiką grįsti priešinimu su Bruseliu, kovojant politinę prasme su Bruseliu. Europopulizmas yra taip pat pavojingas kaip ir nacionalpopulizmas. Europą reikia kurti iš vidaus, sprendžiant problemas, bet ir iš išorės, nes e, yra ir ideologinių e, kovų, kurios nors vyksta galbūt ir ne Europoje, bet tai yra europinės kovos. Pavyzdžiui, Venezueloje kovojama už laisvę, už taiką ir dėja net ir už maisto kasnį, o jūsų vyriausybė dar nepripažino laikinojo e, Venezuelos prezidento Guaido. Taigi jūs stojate į vieną eilę su Kuba, Rusija ir Iranu. Tai yra gėdinga, kiek jūs dar dėlsite ir nestosite pusėn to šalies, kuri, kurios tauta kenčia alkį. Iš tiesų, dėl Europos svajonės reikia pasistengti, reikia vienybės. Reikia susigražinti viziją, idealizmą, e, kontaktą su piliečiais. Mes tikriausiai kažką negerai darome, jeigu kasdien yra vis daugiau piliečių, kurie atsisuka į antieuropietiškus ekstremistinius judėjimus. Nebejokite, ponia Pelegrinė, nacional socializmas yra iš tikrųjų vienas iš didžiausių debesų Nacionalpopulizmas yra vienas iš didžiausių debesų, kuris neaukėsi virš Europos Sąjungos. Ir tikiuosi, nors tikriausiai norėčiau apsirikti, bet greičiausiai kitoje kadencijoje čia parlamente bus tikrai daug nacionalpopulistų. Todėl ir jūs, ir ponas Junkeris turime daryti viską, kas yra mūsų rankose. Ir jūs turėsite labai svarbų darbą. Taigi pasiūlyti komisijos pirmininką tikiuosi, kad tą darysite pri, prisimindami, kad e, kandidatas negali būti iš išorės, nedalyvavęs rinkimuose, primestas, nenubalsuotas, neišrinktas. Taigi, gerbiamas premjere, Šia, šios gegužės 27 prasidės nauja serija mūsų e, šito filmo ES kūrimo. Tikiuosi, kad tą seriją mes kursime visi kartu, visais bendrai, bendru balsu, nes ES ateitis yra vienybė. Socialistų vardu kalbės Weidenholzer. Gerbiamas ministrė pirmininkė, iš tikrųjų smagu girdėti, ką Jūs kalbate apie ES ateitį ir Slovakijos vaidmenį. Sakote, kad iš tikrųjų ES šimtmečių, e, dešimtmečius buvo suskaidyta į rytus ir vakarus suvienijus mūsų žemyną Slovakija tikrai žengia milžiniškais žingsniais. Tai taikiai atsiskyrė nuo Čekijos ir puikiai vystėsi ekonominę prasme. Slovakija pirmoji atitiko konvergencijos kriterijus įsivesti eurą ir labai daug nuveikė ekonominę prasme. Jūsų šalis yra teisingame kelyje ir jūs prieš dviejus metus irgi tą įrodėte, te pirmininkaudami. Tačiau kur yra šviesos, ten yra ir šešėlių. Deja, ta sėkmė turėjo ir mafijos, ir korupcijos šešėlį. E, buvo švaistomi ir europiniai fondai. E, žurnalistas už tai sumokėjo gyvybę ir tai mobilizavo Slovakijos pilietinę visuomenę ir kuri ėmė reikalauti atsakymų. Jūs subūrėte e, atitinkamą darbo grupę, kuri e, gilinasi į šį klausimą. E, buvo padaryta labai daug teigiamų žingsnių, bet dar daug ką reikia nuveikti. Labai gerai, kad kartu su Europolu bandome kurti tikrą europinę papildomą e, vertę. Bet kyla klausimų, ar iš tiesų padarėte visas tinkamas išvadas. Mes labai prašome neatleisti vadžių ir remti parlamentą, kuris per darbo grupę e, bando ieškoti sprendimų, kad tokie tragiški įvykiai nepasikartotų. Gerbiamas premjerė, E, jūsų šalis tikrai turi galimybę įrodyti, kad e, teisės viršenybė pirmiausia yra saugumas. Nenorime jūsų mokyti. Tiesiog norime įsitikinti, kad vienodai suprantame teisės viršenybę. Tik tai taip e, vakarai ir rytai auks vienodai. Šiandien jūs kalbėjote apie abu Europos plaučius. Reikia kalbėti ir apie vakarų valstybės. Ir ten yra e, problemų, pavyzdžiui, kaip e, mažų atlyginimų, grėžimosi greito pinigo. Ir čia sprendimų reikia ieškoti ir rytuose, ir vakaruose. Taip pat e, ir darbo jėgos nutekėjimas yra rimta problema. Mes tikrai remiame jūs siekiančio tokių tikslų ir, pavyzdžiui, e, kalba. Jeigu mes neįsimsime veiksmų, atinkamų veiksmų, tikrai mūsų sąjunga gali subirėti. Reikia imtis rimtų pagristų veiksmų, o ne kažkokių politinių trumpalaikių. Uh, Klimato tikslai irgi negali būti nustumti į šoną, jų nepasieks ne viena valstybė atskirai ir vakarai ir tai turi dirbti tą e, kryptimį reikia daugiau e, teisingumo, socialinio teisingumo ir tai irgi nėra nacionalinė atsakomybė vien tik tai. Reikia veikti Europos lygių, žvelgiant į ateitį. Rytai ir vakarai kartu auks tik tada, kai ieškos bendrų sprendimų. Socialinis draudimas, e, minimali alga, sąžiningas atlyginimas, e, skaitmenizacija Sociali Europa yra geriausias sprendimas mūsų žemynui, kuris, e, kurį drasko įvairiausios baimės. Jūs tikrai nemažai padarėte, gerbiamas Slovakijos premjerė, bet galėtumėt ir dar daugiau padaryti. Dėkoju. Dabar Žitnacka. EKR vardu. Ačiū pirmininkė. Premjerė, komisijos pirmininkė, kolegos. Lygiai prieš 20 metų įvyko pirmoji NATO plėtra po šaltojo karo. Nors Slovakija tame plėtros raunde ir nedalyvavo, vėliau mes įsiliejome į NATO ir ES vertybių bendryjas. Tenka apgaliostauti, kad pastaruoju metu kai kurie ekstremistai, bet taip pat ir valdančios koalicijos tam tikri nariai kvestionuoja šios dalykus ir taip e, kenkia mūsų strateginiams partneriams, filtruoja su Rusija, eina prieš Slovakijos ir ES interesus. Jei norime būti laikomi patikimų partnerių, turime elgtis nuosekliai. Nuosekliai komunikuoti su Slovakijos piliečiais nepasiduoti melui, šantažui ir netiesoms. Tokie dalykai labai lengvai gali nusiristi iki katastrofių.